E, pradėsime 8.30, e, tada iki 13.30 ir 15 val. tęsi sesiją. Darbo atvarkė yra skelbiama mūsų e, tinklalapyje. Visiems skanaus posėdis baigiamas.